Visų pirma, norėčiau suteikti žodį komisijos vardu komisarui Ettinger. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, komisija yra uh, pasibaisėjusi ir labai nuliūdėsiu dėl baisių įvykių Madeiroje, ypač dėl daugelio žuvusiųjų. Norėčiau išreikšti visiems nukentėjusiems Madeiros gyventojams asmeninę bei gilę užuojautą. Komisijos užuojautą skirta kiekvienam nukentėjusiejam. Jau vakar e, mano kolega Johannes Han, kaip atsakingas komisijos narys, kalbėjusi su autonomijų Madeiros regiono prezidentu ten situacija vis dar sudėtinga, tačiau ji kontroliuojama, e, sėkmingai dirba regioniai ir nacionaliniai pareigūnai, egzistuoja nepakankamas poreikis pritaikyti stipresnį katastrofos įveikimo mechanizmą, tačiau aišku reikia paremti Madeirą iš europinių fondų. Dabar komisija tikrina, kokios yra galimybės skirti europinius fondus Madeirai. Kol kas, manoma, bus galima skirti 48 milijonus Portugalijai Solidarumo fondas buvo antraisiais metais sukurtas su tikslu finansiškai padėti toms valstybėms narėms, kurios nu, nukentės nuo e, sunkių gamtinių katastrofų. Solidarumo fondo panaudojimas dėja susijęs yra su tam tikrais kriterijais. Svarbiausia prielaida būtų tai, kad Portugalijos vyriausybė paprašytų pagalbos. Norėčiau priminti, kad solidarumo fondas bei jo reglamentas leidžia panaudoti fondo lėšas tik didelio masto katastrofoms, kai katastrofos e, padaryta žala viršyje konkrečios valstybės BVP 0,6 mm, procento BVP. Ir Portugalijos atveju tai būtų beveik 900 milijonų eurų, kiek daugiau negu 900 milijonų eurų. Taigi, e, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus, galime teikti pagalbą ir mažesniems regioninėms e, katastrofoms, tuomet kai paliesti labai nutolę regionai, kaip šiuo atveju Mandeira. Kadangi komisija kol kas neturi pakankamai žinių apie padarytą žalą. Pernelyg anksti būtų teikti, ar visos reikalingos sąlygos įvykdytos. Portugalijos pareigūnai turėtų kuo greičiau vertinti padarytą žalą bei per 10 savaičių pateikti prašymą komisijai. Jau šį penktadienį mano kolega Han susitiks su ponu Pereira, Portugalijos vidaus reikalų ministru, bei aptars tolimesnį įvykių eigą. 6-7 e, kovo ponas Ham lankysis Madeira, kas susidarytų įspūdį vietoje. Regioninės politikos generalinis direktoratas yra visiškai pasirengęs padėti Portugalijos pareigūnams rengiant prašymą. Norėčiau priminti, kad finansinė pagalba uh, solidarumo fondo rėmose nėra sumokama iškart. Fondas yra instrumentas, kuris leidžia padėti šalims įveikti katastrofas, bet tai nėra instrumentas, kurį galime labai greitai panaudoti. Solidarumo fondo lėšos reikalauja papildomų valstybių narių indėlių, taigi visa tai turi patvirtinti mm, po fakto jau parlamentas ir komisija, visas procesas užima keletą mėnesių nuo prašymo pateikimo iki išmokėjimo. Žinoma, komisija iš visų jėgų stengsis, kad procesas būtų kaip įmanoma trumpesnis. Struktūriniai fondai dėja mm, nėra skirti skubiai pagalbai. Jų tikslas užtikrinti ilgalaikį regiono atkūrimą. Komisija panagrinės įmanomus pro, programų pakeitimus, aptars juos su Portugalijos pareigūnai, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Noriu užtikrinti, jog komisija padarys viską, kas jos galioje, kad padėtų Madeiros gyventojams įveikti šią sunkę gamtinę katastrofą. Ačiū. Ačiū. Dabar pasisakys kalbėtojai frakcijų vardu, EPP vardu, ponas Teišė yra dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbu šiandien apie Madeiros salą ir man nepaprastai liūdna dėl to, kas tą salą ištiko pastarosiamis dienomis. Ten dabar yra gedulas ir aš e, noriu pareikšti užuojautą ir gedėti draugę su 42 žuvusių e, šeimų nariais. Ir tik dabar gelbėjimo E, padaliniai pasiekė atokiausias salos dalis, tai yra sala visiškai nuniokota, sugriauti tiltai, nutrauktas e, vandens ir elektros tiekimas. Daugybė žmonių prarado savo būstą, savo nuosavybę. Labai sunku bus atkurti ekonominę veiklą toje salyje, tačiau turime žvelgti priekin turime siūsti žmonėms, kuriems reikia pagalbos vilties žinia. Ir Europos parlamentas čia gali suvaidinti savo vaidmenį. Reikia pasitelkti Europos solidarumo fondą ir kai, mums, ir kai reikia veikti, turime tai daryti sparčiai. Negalime versti žmonių laukti, kai jie iš mūsų tikisi pagalbos. Pirmininkas, komisijos pirmininkas Baroso ir regioninio vystimosi komisaras ponas Han pažadėjo netrukus apsilankyti Madeiroje, kad e, perduotų tą vilties žinę žmonėms. Atrodo, kad teks atstatinėti toje saloje tai, ką gamta dar kartą sugriovė. Madeiros žmonės yra įpratę dirbti, jie gyvena kalnuotoje saloje ir jie visą salos egzistavimo laikotarpį e, kovojo už tos salos e, apgyvendinimą. Pone Štrėla, pusantros minutės. Socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcijos vardu norėčiau pareikšti užuojautą aukų šeimoms bei taip pat išreikšti solidarumą su žmonėmis, kuriuos palėtė tragedija e, ištikusi e, vasaro 20 autonominį Madeiros regioną. E, salos sostinė užplūdo vanduo ir viską nu, nuplovė, viską sugriovė, buvo sunaikinti kultūriniai paminklai. Pirmaisiais paskaičiavimais padaryta vieno milijardo eurų žala. Tai reiškia, kad Portugalija gali pretenduoti į paramą iš solidarumo fondo. Deja, dešimtis žmonių žuvo, daug žmonių buvo sužeista, o šimtai žmonių prarado savo namus. kančių, kančias ir niokojimą atskleidžiančios nuotraukos apkeliavo visą pasaulį. Viso pasaulio žmonės reiškia solidarumą, o Europos komisija turi pademonstruoti aktyvų solidarumą e, šios salos atžvilgių, šio nutolusio regiono atžvilgių ir reikia pasitelkti paramą iš Europos solidarumo fondo, kad būtų sušvelnintas e, tos e, gaivalinės nelaimės poveikis ir atkurtas salojas gyvenimas. Noriu pabrėžti štai, kad jau patvirtinti solidarumo fondo pakeitimai, kodėl jie dar neįgyvendinti, kodėl jie dar nėra taikomi. Ačiū, ponė Štrėla. Ponas Matieš, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį posėdį pradėjome tylos minutę. Tai parodė, pademonstravome solidarumą su katastrofos aukomis. Su Madeiros nukentėjusiais. Mes e, reiškiame pagarbą visiems gelbėjimo darbuotojams, kurie padeda Madeiros žmonėms. Tačiau per tylos minutę taip pat pagalvo, galėjome pagalvoti ir šiek tiek plačiau, negu tik apie tai, ką šiandien darome. Tai, kas vyksta Madeiroje, pasikartos vis dažniau ir kitose pasaulio dalyse. Tai yra klimato kraštutinumai. Gaivalinių nelaimių negalime išvengti, tačiau negalime visą laiką kentėti nuo tokios didelės stichinių nelaimių žalos Turime geriau planuoti regionų politiką teisinga kryptimi. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, labai svarbu, kad Europos komisija, institucijos e, ir parlamentas galėtų skubiai reaguoti krizių atvejais, kad reikalingi finansiniai ištekliai būtų suteikti ir solidarumas pademonstruotas. Ačiū, ponė Matieš. Toliau dvi minutės. Ponas Melau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši Madeiros tragedija nusinešė daug gyvybių, sugriovė daug namų. Ir e, sugriovė gražią salą, kuris susilaukdavo daugybės lankytojų būtent dėl to, kad ji buvo tokia graži. Niekas Portugalijoje nebuvo pasirengęs e, tokiams žiauriems įvykiams. Matėme, kaip automobiliai buvo nušluojami nuo žemės paviršiaus, žmonių būstas greunamas, žmonės žūsta. Visas e, kraštovaizdis pasikeitė būtent dėl gamtos jėgos. Bet tai nėra tik vieno Portugalijos regiono tragedija. Tai ir tragedija, nuo kurios nukentėjo ES dalis. Todėl ES turėtų e, demonstruoti visišką solidarumą. Be jokių išlygų turėtų būti padedama nukentėjusiųjų šeimoms. Mes turėtume padėti atstatyti Madeiroje tai, ką iš jos atėmė gamta. Turime atkurti jos gamtinį paveldą ir meninį paveldą. Būtent Ta, to dabar maldauja Madeiros salos gyventojai. Portugalijos nacionalinėme himne sakoma, mes esame garbinga tauta ir mes visuomet žinome, kaip parodyti pavyzdį išbrendant iš nelaimių. Taip atsitiko daug kartų anksčiau, taip atsitiks ir šį kartą ir aš tikiuosi, kad tai atsitiks padedant ES. Labai ačiū, ponė Melo. Toliau, ponė Kreilė. Kalbėtoja neįsijungusi mikrofono. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai nėra pati džiugiausia priežastis diskutuoti, matė yra nusilvėsi pinga gamtinė katastrofa, reikia išreikšti užuojotą visiems nukentėjusiesiems. Šioje situacijoje ES turi parodyti solidarumą, duoti paramą, reikia, kad es veiktų solidariai, noriu tik pakartoti, savo raginimą komisijai, kaip įmanoma greičiau aktyvuoti solidarumo fondo lėšas bei skirti pagalbą. Kreipiuosi į tarybą. Taip pat noriu, kad tarybai būtų perduotas prašymas, e, kuo greičiau vykdyti solidarumo fondo reformą. Parlamentas savo žodį tarė jau prieš dviejus metus. Tai turėtų, kaip įmanoma, greičiau padėti nukentėjusiesiems regionams nepamirškime, kad turime žvelgti į ateitį. Pastaraisiais e, metais Madeira gavo daug struktūrinių lėšų, ateinačiais metais gaus dar daugiau. Jos turėtų būti panaudojamos preventyviai, kad būtų užkirtas kelias tokioms katastrofoms, palengventi tokių katastrofų padariniai, mes kaip ES turime aktyviai veikti visose regionuose, tam tarpe ir Madeiroje. Ačiū, ponė Kreil. Dabar ponas Ferreira vienai minutį. Pone pirmininkė, nelaimės mastas Madeiroje reikalauja imtis išskirtinių priemonių, reikėtų suteikti išimtinę finansinę paramą tam regionui. Parama turėtų būti skirta infrastruktūros atkūrimai bei sugadintos e, valstybinės nusavybės e, sutaisimui, taip pat žmonėms, kurie nukentėjo tiesiogiai nuo tos katastrofos. Tragedijos yra neteisingos, nes papras, beveik visada labiausiai nukenčia tie, kurie ir taip neturi ko prarasti. Tie, kas prarado šeimos narius ar namus ar pajamų šaltinį, turėtų susilaukti paramos. Ir įvykiai Madeiroje atskleidžia, kaip svarbu uh, stiprinti solidarumą gamtinių katastrofų prevencijos rytyje. Mums reikia prevencinių veiksmų e, sistemos apimti įvairias politikos rytis ir palaikyti valstybės narės, kad šios įgyvendintų priemonės, skirtas e, apsaugoti žmonės nuo tokių katastrofų. Ačiū dabar, ponia Hubners. Komisarė, mėly kolegos, norėčiau išreikšti visų e, regioninės plėtros komiteto narių žuojautą žmonėms kenčiantiems Madeiroje. Nacionalinė regioninė valdžia be abejo daro viską, kad e, palengvintų žmonių patiriamas kančias, ypač dėmesys skiriamas benamų likusiems asmenims. Mes raginame kiek įmanoma greičiau panaudoti Europos solidarumo fondo lėšas, nebejoju, kad tas e, prašymas bus labai greitai išnagrinėtas. Reikėtų, kad komisija draugė su Portugalijos valdžia išnagrinėtų, kaip vykdomos Europos programos galėtų būti pakoreguotos, kad būtų suteikta pagalba tai salai. Solidarumo fondo panaudojimui ir toliau galioja puikiai žinomi apribojimai. 2005-aisiais buvo patvirtintas peržiūros reglamentas, kurį parlamentas 2006 m. gegužės mėnesį patvirtino per pirmąjį svarstymą. Nežiūrinti tai, kad mums reikia lankstesnio solidarumo fondo, kad reikia galimybės reaguoti į e, gamtinės gaivalinės nelaimės, dėje komisija negalėjo susitarti, atsiprašau, taryba negalėjo susitarti dėl e, to. Solidar, dėl solidarumo fondo taisyklių peržiūrimo 2006 m. gegužės. Reikia įveikti šiuos sunkumus ir užtikrinti, kad ES turėtų galimybę suteikti nedelsiną paramą, kuomet valstybė narė ištinka tokios tragedijos. Raginu kuo greičiau pakeisti solidarumo fondų taisyklės ir taip parodyti solidarumą ir e, pademonstruoti, kad solidarumas išlieka Europos projekto e, kertiniu akmeniu. Ačiū, ponia Hubner. Toliau pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio. Ponas Rubik vienai minutį. Ačiū ponė pirmininkė, ponius ir ponai. Nelaimė e, yra reiškinys ir pasiekmė klimato atšilimo. Maničiau, kad būtumėme tinkamai pasirengę kovoti su panašiais reiškiniais Taigi, ar nereiktų pagalvoti, ar lėšos iš globalizacijos fondo, ypač darbuotojams Madeiroje, nebūtų skirtos, kadangi buvo sunakinta daug darbo vietų. O kadangi mes daug dėmesio skiriame MVI, tai būtent juos galėtumėme palaikyti atkūrimo darbuose, e, amatininkus, e, paslaugų teikimo sektorių. Manyčiau, kad reiktų paprašyti komisijos panagrinėti galimybės suteikti lėšas iš globalizacijos fondo. Ačiū. Ačiū, ponė Riubik. O dabar viena minutė. Ponė Papadopolo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu išreikšti užuojaudą e, visiems nukentėjusiesiems nuo tragedijos. Aš e, e, noriu išreikšti paramą Portugalijos vyriausybei, noriu paraginti tą paramą parodyti. Akivaizdu, kad mūsų planeta siunčia nelaimės signalus, klimato kaita jaučiama visur, tas nutinko dėl nepaliaujamos pramonės plėtros, nuo to kenčia aplinka. E, katastrofos Vokietijoje prieš kurį laiką buvo dar vienas to liudijumas E, miškų gaisrai Graikijoje dar paliko žiojančias žaizdas. Gamta ne, tu neparipažįsti sienų, todėl turėtumėme paraginti komisiją mm, atkreipti parlamento nuomonę dėmesį bei veikti europinių lygių, kad panašios katastrofos nepasikartotų. Reikalauju, kad nedelsant būtų suteikta pagalba nukentėjusiesiems Madeiroje, mes turime vykdyti efektyvę bendrijos politiką. Čia būtina teikti finansinę pagalbą. Reikia priemonių, kurios e, panaikintų padarytą žalą ir tas būtų padaryta be papildomos biurokratijos. Mes turime užjausti visus nukentėjusius. Ačiū dabar vieną minutę, poniai Figeira. Nuo tragedijos Madeiroje nukentėjusios šeimos nusipelno mūsų visapusiškos paramos ir solidarumo. Turime išreikšti užuojautą nukentėjusiesiems ir žuvusių artimiesiems. Turime nedelsami pademonstruoti solidarumą su e, Madeiros tragedijos aukomis. Ir nedelsdami turėtume pradėti taikyti priemonės, kurios leistų paremti žmonės, kurių gyvenimo sąlygos buvo sugriautos. Turime naudoti solidarumo fondą ir kitus e, finansinius instrumentus, kuriuos mes turime. Svarbu, kad finansinės priemonės pasiektų Madeiros autonominio regiono žmonės ir kad būtų galima kuo greičiau atkurti visą nukentėjusią teritoriją. Visas įmanomas greitis procedūrose čia turi būti taikomas šiuo atveju. Ačiū toliau vieną minutę, ponia, ponas Papanikolų. Ačiū, ponė pirmininkė. Tragiški potviniai, kurie užplūdo Madeirą, mums primena, kad klimato kaita yra neišvengiamas reiškinys trūksta prevencinių, informacinių, mm, samoningumo didinimo kampanijų. Prieš kelias dienas konstatavome, kad dideli potviniai lėmė, jog buvo padaryti milžiniški materialiniai nuostoliai. Tas nutiko tiek Bulgarijoje, tiek Graikijoje. 7 metų 60 direktyva iki 11 metų e, įpareigoja valstybės nerės įvertinti potvinių pavojų, tą turėtų padaryti atskiri regionai, taigi būtina paspausti nacionalinės vyriausybės įgyvendinti šią direktyvą. Manau, kad čia ES taip pat turi prisimti atsakomybę, imtis aktyvesnių veiksmų, užkirsti kelią tokioms katastrofoms bei apsaugoti žmonių gyvybės. Ačiū. Toliau žodį suteiksiu E, ponui Speriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kartais gaisras, kartais potvinis, kartais sausra. Vienaip ar kitaip ES pietus tapo arena, kurioje demonstruojami siubingi klimato kaitos padariniai. Turime Europos stebėjimo centrą, kuris tai patvirtina. Todėl taip svarbu kovoti su klimato kaita. Be to, svarbu nedelsiant padėti Madeirai e, susidoroti šios tragedijos padariniais. Komisija tai turėtų daryti nedelsdama. Būtent tokiu metu ES, ES komisija gali parodyti, kad yra efektyvi, gali parodyti, kad e, yra solidari su savo piliečiais, kuriems pagalba labiausiai reikalinga. Aš savo vardu ir visų ispanų esančių čia vardu galiu patvirtinti, kad remsime kaiminę Portugalę ir Port... Portugaliją ir jos regioną <laughs> Madeirą ir suteiksime visus įmanomus resursus reaguojant į šios tragedijos pasiekmes. Vieną minutę, ponas Šonkelė. Uh, uh, kai buvau mažas, mano mėgstamiausias tortas, piragas buvo Madeiros, piragas ar keksas. Ir aš sužinojau, kad yra ir tokio sala tokiu pavadinimu, kai išgirdau apie šeštadienio nelaimę, e, labai susijaudinau, mes patys mano gimtinėje patyrėme potvinį prieš pat kalėdas ir norėčiau paraginti komisiją ištiesti draugišką pagalbos ranką Madeiros žmonėms. Manau, kad ta diena įeis į tos salos istoriją kaip juodasis šeštadienis. Bet turime kalbėti apie platesnius dalykus, apie solidarumo fondo panaudojimo galimybės. E, patirta žala, reikalavimas, kad patirta žala sudarytų ne mažiau nei 0,6 procento šalies BVP yra tikrai labai didelis. Reikėtų keisti tuos reikalavimus. Tuo tarpu reikėtų padaryti viską, ką galime, kad padėtume Madeirai ir norėčiau pasidžiaugti komisijos pareiškimais tuo klausimu. Ačiū, ponia Keli. Toliau vienai minutiai žodį suteikiamas ponui Paska. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė. Europos demokratijos frakcijos vardu norėčiau išreikšti solidarumą su Madeiro žmonėmis. Ir tikiuosi, kad parama e, tos salos gyventojus pasieks sparčiau, nei ji pasiekė Haičio žmonės ir tikiuosi, kad komisija su Portugalijos vyriausybe sparčiai veiks e, reaguodama į įvykusią katastrofą. Palaikau kolegų išsakytas mintis dėl mechanizmų, atitinkamų mechanizmų pakeitimo, uh, užtikrinant galimybę sparčiai suteikti pagalbą tokiais atvejais. Ačiū ponia Paska, ponas Alves. Queria deixar aqui Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išsakyti užuojautą draugams, aukų šeimų nariams, žmonėms, kurie patyrė nelaimę šeštadienį. Manau, kad reikia pademonstruoti aktyvų solidarumą, solidarizuoti su Madeiro žmonėmis. Būtent tokiuose regionuose ES turi būti ypač jaučiama ir matoma ir būtent tokiais momentais labiausiai reikia to solidarumo. Ačiū, ponas Obermeier. Vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė. Iš karto nori išreikšti užuojautą visiems nukentėjusiesiems, žuvėjų artimiesiems. Uh, Mm, Austrijoje turime priežodį skubi pagalba atneša dvigubą naudą. Taigi reikia kuo skubiau rasti lėšas, kurios leistų pateikti kuo skubesnę pagalbą. Būtina atlikti analizę bei nustatyti, ar e, viskas buvo padaryta, mes turime suvokti, kad e, buvo padaryta klaidų, tas vyko ir mūsų mano gimtinėje neatsižvelgėme į gamtinius išteklius, jie buvo labai išnaudojami ir mačiau, kokias nelaimės vyko Austrijoje prieš keletą metų. Taigi aš visiškai suprantu to žmonės, juos labai užjaučiu. Norint apribuoti padarytą žalą, reikia dirbti kartu, bendradarbiauti. Mes turime e, tinkamai pateikti tarptautinę pagalbą, bet dėja tas nebuvo padaryta, kad, manyčiau, atėjo laikas parodyti tą europietišką solidarumą, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir aš siūlau kiekvienam prie to prisidėti. Ačiū ponui Obemaja. Pone Ferreira, paskutinė šio klausimu. Ačiū ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau išreikšti solidarumą ir užjausti visus Madeiros gyventojus. Ačiū komisijai už parodytą pasirežimą, kaip įmanoma greit, greičiau skirti pagalbą. Akivaizdu, kad tokios katastrofos akivaizdoje labai sunku įveikti jos pasiekmes, ypač kai tai ištinka skurdesnės šalis. Nepamirškime, kad Madeiros ekonomikos pagrindas buvo e, beveik sugriautas. Madeira gyvena iš turizmo ir katastrofa e, buvo dvigubai sunki sugriauta tiek graži gamta, tiek žmonių gyvenimo ekonominis pagrindas. Taigi situacija dėl to dar sudėtingesnė. Katastrofos ypač skaudžiai smogė skurdie, skurdiems regionams ir Madeiros pavyzdys yra labai skaudus. Kalbant apie solidarumą ir pagalbą, reikia, kad nebūtų tempiamas laikas, reikia kuo įmanoma greičiau pateikti pagalbą. Akivaizdu, jog dėl klimato kaitos naujų katastrofų neišvengsime ir ypač naujų kenties skurdžiausia Europos regionai kenties nuo potvinių, katastrofiškų liučių bei panašių gamtinių katastrofų. Ačiū dabar žodis ponui Oettinger. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui Jums, poninai parlamentarai, už galimybę pasisakyti apie Madeirą. Akivaizdu, kad būtina padėti Madeirai bei parodyti europinį solidarumą. Komisija yra pasirengusi tą padaryti. Kaip tas bus padaryta konkrečiai, paaiškės artimiausiomis dienomis ir savaitėmis, glaudžiai bendratarbiaujant su Portugalijos valdžios struktūromis. Fondo e, panaudojimo taisyklių reikia laikytis, kur bus galimybė, e, komisija tikrai paspartins procedūras. Reikia parengti žalos vertinimą, pateikti prašymą, po to regionų, už regionus atsakingas komisaras, panas Han, mm, imsis veiksmų. Pone Estrela paragino tobulinti fondo taisyklės bei fondo direktyvą. Komisija prieš ketveris metus pateikė pasiūlymą, parlamentas jį palaikė, tačiau jis užstrigo taryboje. Pasakysiu, jog tuometiniai mūsų pasiūlymai šio konkrečiu atveju tikrai nebūtų suteikę galimybės suteikti didesnį pagalbą. Prevencija tikrai turi būti mūsų politikos kertinis asmo, o čia geriausias instrumentas yra sanglubos politika. Dar kartą noriu Jūs patikinti, Komisija padarys viskas, kas jūs galioje, kad padėtų tiek Madeiros žmonėms, tiek pareigūnams įveikiant šitą gamtinę katastrofą. Ačiū. Much, uh, Labai ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Diskusiją baigiame. Balsuosime kovo mėnesio plenarinėje sesijoje. Periname prie kito darbo atvarkės punkto. Pono Valian pranešimas dėl pasiūlymo, dėl tarybos reglamento, dėl pranešimo komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos bendryjoje.